daug trūkumų, bet galima juos ištaisyti teisingai taikant direktyvą. Tačiau be to dar yra ir tam tikrų struktūrinių problemų, kurios neišsisprendė. Mes į jas atkreipėme dėmesį savo ataskaitoje, kurią pateikėme Liepos 24 dieną. Ten buvo kalbama apie tai, kaip taikoma ES kovos su pinigų plovimu teisinas. Ten yra pasakyta, ką reikia daryti, kad ateityje būtų išvengta daugiau klaidų kaip mes taikome tas taisyklės praktikoje, kaip jas taiko visi ekonomikos e, veikėjai, yra esminis dalykas tam, kad ta sistema gerai veiktų. Pavyzdžiui, nacionaliniai bankų priežiūros institucijos turi veikti labai ryštingai. Jų menka, labai silpna priežiūra ir buvo pagrindinė priežastis, dėl ko vyko didieji pinigų plovimo skandalai. Reikia tiesiogiai taikyti ES taisyklės ir tai bus tikrai didžiulė pagalba toms institucijoms. Mes taip pat manome, kad reikia įsteigti tam tikrus etatus, e, kurie prižiūrėtų kovos su pinigų plovimu veiksmus valstybėse narėse ir tai turėtų vykti ES mastu. Labai dažnai valstybėms narėms tiesiog trūksta personalo, jie negali atlikti tų inspekcijų taip dažnai kaip reikia arba nesima reikalingų priemonių, jeigu randa pažeidimų, nes neturi tam pajėgumų. Taip pat grupinis, grupinė priežiūra buvo nepakankama. Priežiūros institucijų atstovai nepakankamai prižiūrėdavo bankus ir nepakankamai prižiūrėdavo bankų vadovus, jų menedžerius. Taigi, bet tačiau problemos susijusios yra ne vien tik tai su bankų sektoriumi, jų yra ir kitose finansinio sektoriaus e, baruose ir net nefinansinėse srityse. Visa tai, irgi, į visą tai turime taip pat atsižvelgti. Finansinės žvalgybos e, ir finansinių tyrimų, nusikaltimų tyrimų organizacijos turi bendradarbiauti su uh, priežiūros institucijomis ir jų teisės aktai, reglament, jų veiklą reglamentuojantis teisės aktai ir toliau turi būti tobulinami. Priežiūros institucijos turi remti nusikaltimų tyrimų institucijų darbą. Komisija ketina imtis šių klausimų ateityje. Labai aišku, ką darys e, būsimoji komisija, mes tenksimės stiprinti priežiūrą ir už pildyti tas spragas, kurios dabar yra nustatytos. Na, dabar keletą žodžių apie tas didelės rizikos šalis, trečiasias šalis. Komisija ir toliau ketina pateikti trečiųjų šalių sąrašą pagal direktyvos reikalavimus. Tas sąrašas bus atnaujintas. Ir atsižvelgiant į tai, kad parlamentas pateikė kovo mėnesį rezoliuciją ir taryba atmetė mūsų pasiūlymą, mes stengiamės atsižvelgti ir į parlamento rezoliucijos išvadas, ir į tarybos išvadas. Ir dabar sieksime abiejų institucijų konsensuso, stengdamiesi, kad nei parlamentas, nei taryba dabar, kai vėl pateiksime naują sąrašą, jo neatmestų. Dar kartą noriu pabrėžti, kad komisija ketina ir toliau autonomiškai vertinti šalis ir Mes peržvelgsime šalis, šalis, kurias mums pateikė finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, bet pasižiūrėsime ir į kitas šalis, kurios atitinka mūsų nustatytus kriterijus. Ypač žiūrėsime į skaidrumą ir į nuosavybės santykių reglamentavimą. Šiame sąraši, sąraše bus tos šalis, kurios turi strateginių trūkumų, nors jos nėra e, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos sąrašuose. Mes turime peržiūrėti metodologiją, kurią sukūrėme 18 metais. Turime išaiškinti, kaip turėtų, koks turėtų būti santykis tarp ES sąrašo ir to sąrašo, kuris yra pateiktas tarptautiniu mastu. Taip pat mes siūlysime bendradarbiauti ir pakalbėti su trečiosiomis šalimis prieš įtraukiant jas į tą sąrašą. Ir pabandysime iš trečiųjų šalių gauti įsipareigojimus tam tikrus, kurie leis joms sumažinti trūkumus per vienerius metus ir tada galbūt galėsime galvoti apie tai, kad ta, į tą sąrašą to šalis nepateks. Lygiai taip pat, jeigu šalis bus, e, turės labai daug rizikų, tai mes e, svarstame galimybę įtraukti ją į sąrašą be perspėjimo iškart. Taigi mes tikimės, kad mums pavyks priimti, tą, patvirtinti tą sąrašą, bet komisija ir toliau bendradarbiaus ir dėrėsis ir su parlamentu, ir su taryba dėl metodologijos taikymo. Ir spalio mėnesį, kai vyks ekofino susitikimas, aš kreipsiuosi į ministrus dar kartą su šiuo klausimu. Ir m, mm, tikiuosi, kad mes galėsim įvesti bendrą, bendrais kriterijais paremtą sistemą, kuri apsaugos mus nuo pinigų plovimo veiklos iš trečių šalių pusės. Džiaugiuosi ir tikiuosi, kad parlamentas ir toliau rems mūsų darbą šioje, šiam, šioje srityje ir tai pasitarnaus mūsų visų, pil, mūsų visų šalių piliečiams. Ačiū komisijos nariai Jūrovai. Dabar frakcijos tavo pasisakymai. Pirmiausia, suteiksiu žodžiu ponui Ferberiui, dvi minutės. Europos liaudės partijos vardu. Tarybos pirmininkė, gerama pirmininkė, komisijos narę iš, iš esmės, kai klausomės, tai susidaro įspūdis, kad viskas labai puiku. Viską sutvarkėme, taryba įsipareigoja ir kovoja kiekvieną dieną, kiekvieną valandą su pinigų plovimu, komisija viską tikrina ir viskas labai puiku. Tačiau, kai mes pažiūrime atidžiau, nieko nėra taip jau gerai. Akivaizdu dabar yra du dalykai. Pirmiausia, 28 valstybėse narėse E, kovo su pinigų plovimu direktyva yra 28, 28 e, e, variantais įgyvendinama. Bendradarbiavimas tarp teisėsaugos institucijų ir mokesčių inspekcijų nevyksta, tarp valstybinių lygmenių apskritai niekas nevyksta. Ir kai mes žiūrime tas dvi problemas, tai matosi du sprendimai. Vienas dalykas - nereikia jokios direktyvos, reikia reglamento. Jeigu mes norime vieningos teisės Europoje, tada mes turėsime priimti reglamentą. Ir antras dalykas - jeigu bendradarbiavimas nevyksta, iš esmės dabar, e, čia nepiktai sakau, kad, kad dabar kaip tik nusprendėme, kad tik ba, Centrinis bankas būtent e, turi stebėti kitus bankus tai iš esmės tas pats vyktų ir e, kitų lygmenių. Tai taip kursime tik tai formuliarus. Turime OLAF tarnybą komisijoje, taip pat turime Europos prokuratūrą, kurie gina ES finansinius interesus. Tai, tai pasvarstykime, kaip veiksime toliau. Pone komisijos narė, ar iš tikrųjų nereikėtų pateikti pasiūlymo, kad, kad, e, kad galėtume Europos e, prokuratūrai suteikti tokius įgaliojimus, e, kad ji galėtų imtis baudžiamojo persekėjimo, nes reikia greitai, greitai veikti. Skaičiai tai rodo, kad mums, kad mums reikia kuo greičiau sprendimo. Šis parlamentas yra pasiryžęs imti šių priemonių, todėl, todėl šioje diskusijoje ir rytoj per, per e, balsavimą mes siunčiame aišku signalą. Tai būtent imkitės greitų priemonių. Ačiū, pane Ferberi socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Reigner. Ačiū. Aš pratęsiu e, ankstesnių kalbėtojų mintį. ES mes turime e, griežtas taisyklės dėl pinigų plovimo, tačiau ką reiškia tos griežtas taisyklės, jeigu jos netinkamai yra gyvendinamos? Tai, tai, tai iš esmės jos nebėra, tokio, nebėra tokios griežtos nes kiek, kiekvienas, kiekviena valstybė veikia nacionaliniu lygmeniu. Turime baigti tokią praktiką. Mes turime ilgalaikį laikotarpį spręsti šią problemą. Tai, tai būtent e, sukurti atitinkamą europietišką e, instituciją, kuri kovotų su pinigų plovimu. Bet, e, bet kuris naujas pinigų plovimo skandalas yra didesnis už praėjusi. Kitas dalykas. Tai, tai, tai būtent iš esmės tai yra mokesčių, mokesčių skirtumai arba atitinkamo sistemos skirtumai tarp valstybių narių ir dabar turtingieji iš tuo, tuo naudojasi. Galima kiekvienoje valstybėje įsigyti uh, prekes už labai nedidelę kainą. Tai būtent taip yra slėpiami mokesčiai, taip, taip vykdomi nusikaltimai. Taigi mes rimtai turime kovoti su šia problema. Uh, Tai būtent e, tą auksinės vizos problemą mes turime išspręsti ir dabar, kad būtų sprendimas įgyvendas ir ateičiai. Ačiū, ponė Reikner. Panas Luis Garikano. Būkime sąžiningi, ponė komisijos narė ir ponė e, tarybos atstovė. Kodėl mes čia susirinkome, kodėl diskutuojame? Todėl, kad šita plovimo, kova su pinigų plovimo sistema neveikia. Pirmiausia, trūksta lėšų, mes girdėjome informaciją iš komisijos, nega, nega, negalima įgyvendinti pavyzdžiui, tinkamai teisės aktų, jie yra skirtingi įvairiose valstybės narėse. Tai, tai iš tikrųjų, tai reiškia, e, priemonės yra neparengtos tikslui pasiekti ir piliečiai rūpinasi. Nes Nes e, kova su, su pinigų plovimu tai yra priemonė, kuri užkerta kelią kitiems nusikaltimams, pavyzdžiui, e, prekyba žmonėmis, narkotikas ir taip toliau. Kodėl šita sistema neveikia? Šitamas neveikia todėl, kad, valst, kad valstybės neturi paskatų ją gyveninti. Iš esmės, valstybės nori kapitalo, jos nori pritraukti kapitalą, o ne kovoti su jo atsiradimo priežastimis. E, problema yra ta, sistema yra tokio stiprumo, kokio stiprumo yra jos silpniausia grandis. E, e, jeigu vienoje valstybėje narėje yra problema, tai ir kitose valstybėse bus problema. Jūsų Danskė, pavyzdžiui, skandalas. 300 milijonų eurų buvo išplauti ir nebuvo jokių veiksmų imtasi Ne todėl, kad e, Estija ir Danija nebendradarbiautų. Bet iš esmės e, šiuo atveju nesuveikė teisės aktai, nes buvo ir trečiosios šalis įtrauktas. Taigi mes, kaip kolegas sakė, turime imtis bendrų sprendimų. E, taryba, parlamentas ir komisija turi atlikti savo užduotis. Tai, tai mes turime atitinkamų resursų, mes turime agentūras, todėl uh, mes turime turėti teisės aktus, kurie būtų taikomi ir valstybės narės turi dalyvauti šioje sistemoje. Ir tada viskas veiks. Ačiū toliau. E, Ačiū. Dabar, dabar klausysime žaliųjų frakcijos atstovas Venkygol 2 minutės 30. Mėla pirmininkė, mėly kolegos, Europoje kyla pavojus saugumai. E, tačiau vyriausybės nekreipia į tai dėmesio. Tai yra pinigų plovimas. Milijardai yra prarandami, jie išplaunami, nusikalteliai įvairiausiais būdais e, uždirba milijardus ir dar daugiau. Šitie pinigai yra išplaunami ir vėl investuojami į baudžiamąją veiklą, į terorizmą. Tai taip pat perkami ir namai, e, nekilnojamas turtas. Ir e, taip yra keliamos kainos, pavyzdžiui, nekilnojamo turto rinkoje. Ir kol mes kalbame apie tai, tada pažiūrėkime, e, kokios yra teisinės mūsų priemonės. Europa e, siūlo tam tikras teisinės priemonės valstybėms narėms, kad jūs kovotų su pinigų plovimu, tačiau kodėl nepavyksta kovoti? Tai tie dešimt skandalų susijusių su, su kova su e, pinigų plovimu rodo, kad iš esmės niekas nevyksta, kaip, pavyzdžiui, Kipras, Malta ir e, kitos valstybės, jos tai yra mokesčių rojai. Apie 100 milijardų eurų per metus e, išplaunami Vokietijoje. O finansinės žvalgybos e, e skyriuje apie 20 tūkstančių bylų yra neišnagrinėto. O, o visa tai vyksta jau dešimt metų, kai, šita, kai priimta jau trečioji kovos su pinigų plovimu direktyva. Jau ilgus mėnesius aš ginčiuosi su komisijos tarnybomis, ar turėtų būti, sakykime, keliamos bylos dėl to, kad nesilaikoma sutarties nuostatų, kodėl valstybės narės nepriima tų teisės aktų. Valstybės narės nenori ne tik, kad priimti atitinkamą e, įstatymų susijusių su tą direktyvą, bet ir įgyvendinti tų įstatymų. Taigi, pirmiausia, mes turime atverti naują puslapį. Mes žiūrėkime, a, a, nežiūrėkime į tai, ar, ar teisės aktai įgyvendinami, tiesiog žiūrėkime, ar im, imamasi priemonių, ar apskritai to tie teisės aktai yra perkeliami į valstybių narių uh, E, sistemas. E, ir jeigu ne, tai turėtų būti sutarties pažydimo byla iškelta. Nes kitų atveju mes e, neturėsime tokių teisės aktų, kurie veiktų visoje ES. Ir galiausiai taryba turėtų imtis priemonių, kad, kad galų galia veiktų ši sistema. Ir mes teiksime visą tinkamą paramą. Ačiū, ponė Gygold. O dabar pasiklausysim pono Bek, kuris kalbės ne ID frakcijos vardu. O prezidentė. Pirmininkė. Penktoji direktyva įpareigoja valstybės narės teikti Europos bankų priežiūros tarnybai asmens duomenis. Sprendimai būna priimami, bet jie neturi jokio teisinio pagrindo piliečiai tampa permatomi, stik, kaip stikliniai. O nevyriausybinės organizacijos nepatenka akiratin. Pernai metais profesorius Kenneth Wayne Maltos e, nevyriausybinės organizacijos, nevyriausybinio organizacijų tyrėjas įspėjo apie tai, kad nevyriausybinės organizacijos finansuoja teroristinius darinius. Ir jis pasakė, kad Europos teisės e, nuostatos turi, būti, turi apimti ir nevyriausybinės organizacijas. Ir jam buvo daromas toks didžiulis spaudimas, kad jis turėjo atsistatydinti. Europos tarybos kovos su pinigų plovimu institucija taip pat e, pritarė pon profesorius Vain nuomonė ir mano, kad nevyriausybinės organizacijos yra E, tas instrumentas, per kurį išplaunama labai daug pinigų. Kodėl komisija nekreipia dėmesio į nevyriausybinės organizacijas? Šitą klausimą jau esu užduod, uždavęs ne kartą. Atsakymas buvo toks, kad e, komisija nenori kriminalizuoti nevyriausybinių organizacijų. Mes reikalaujame, kad nevyriausybinės organizacijos patektų į įstatymo taikymo sritį ir joms nebūtų taikomos išimtis ateityje. Ačiū. Ačiū, ponė Bek. Toliau guo Engel vardu ponas Morel. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, ši tema atrodo labai sudėtinga, labai techniška, bet man atrodo, kad labai svarbu šią problemą spręsti, stengiantis įtvirtinti pasitikėjimą Europą. Per praeitą kadenciją mes labai daug kalbėjome apie pinigų plovimą ir aš noriu priminti, kad emocijos ypač sukilo, pavyzdžiui, po Panamos dokumentų skandalingo paskelbimo. Ir vis tik tai pinigų plovimas siejama su korupcija, su prekyba ginklais, prekyba narkotikais, fiskaliniu sukčiavimu vyksta ir tai yra susijęs su šimtais milijonų eurų. Taigi ta tema labai svarbi. Kas kitaip yra šiame tekste? Mes vertiname komisijos veiksmus. Dabar sakome, kad priemonių yra pakankamai, bet yra netoleruotinų klaidų. Pavyzdžiui, direktyva nėra perkelta tiek, kiek reikėtų faktiškai. Ir didelė dalis valstybių narių tai pasielgė. Reikia vis tik tai turbūt skelbti pažeidimo bylas. E, kita vertus, nesugebėjimas e, per Europos bankų instituciją nustatyti tam tikras ribas sukelia rimtų problemų. Tarp to pat pirmininkas tam tikrus limitus buvo nustatęs ir Europos parlamentas uh, atsisakė patvirtinti tarybos padaryktą juodai valstybių sąrašą. 23 valstybių sąrašą tos valstybės buvo siejamos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Visur prisimenate tuščią diskusiją, kai mes kalbėjome apie tai, kad e, Saudo Arabija ar Panama turėtų būti įtrauktos. Ir laikas veikti. Šiandien e, kyla kitoks klausimas. Mes turim pereiti prie konkretaus reglamento, nes kitaip mes esame bejėgiai. Tai kelia labai rimtą susirūpinimą mums parlamentarams ir Europos mūsų piliečiams. Kiitokset, edustaja Morel. Ja sitten sitoutumattomien. Ačiū, kolega Morel. Dabar paklausysime nepriklausomų narių atstovės ponios Ferraros. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Pinigų plovimas yra savaime tarptautinis reiškinys. Jis e, iškraipo vidaus rinką, konkurenciją, kenkia toms valstybėms, kurio, toms įmonėms, kurios laikosi įstatymų ir tai atneša didžiulius piniginius nuostolius. Aišku, tie pinigai gali būti panaudojami teroristams. Todėl uh, e, jie tik galvoja, kaip savo veiklą dar geriau finansuoti. Mes, penkių žvaigždžių judėjimas, E, šį klausimą iškėlėme kaip nacionalinį ir Europos prioritetą. Mes patys e, stengiamės aktyviai prisidėti prie pinigų plovimo direktyvos prieimimo Italijoje. Pavyzdžiui, dabar Italijoje yra nebeįmanoma pasirašyti sutartis su valstybės administracija e, arba su rinkimų kandidatu, jeigu kas nors yra teistas už pinigų plovimą. Ir e, tai yra neatsiejama organizuoto nusikalstamumo dalis. Aš ir pati rengiau pranešimą tą temą. E, turime sukurti bendras ES taisyklės. Policijos, teismų bendradarbiavimas, geresnis keitimasis informacija yra būtini. Visi šie tikslai e, bus pasiekti, jeigu mes užkirsime kelią uh, E, nebaudžiamumui. Europa turi siekti naujų pokyčių šiame sektoriuje, bet to neužtenka. Reikia, kad visi koordinuotai ir vienodai e, valstybėse narse vertintų šią problemą, kol kas to trūksta. E, yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ensimmäiseksi annan puheenvuoron edustaja David Kaasalle. David Kaasa. Puolitoista minuuttia. Grazzi, signora President. Il-ħasil ta' flus kif nafuwa konsegwenzi Ponas Kaza, pusantros minutės. Pinigų plovimas yra nusikalstamų veiksmų padarinys, nes turime labai daug pavyzdžių, kaip politikai, verslininkai, sukčiai daro viską, ką gali, kad paslėptų pinigus, kuriuos yra nelegaliai įgyję. Tiesa tokia, kad nėra lengva išvelgti tokius įvykius, nes paprastai struktūros yra kompleksiškos, sudėtingos, pasitelkiamas skirtingos jurisdikcijos. Labai dažnai daug finansinių institucijų yra įveliama ir daug institucijų bando atlikti tyrimus ir daugelį jų nepavyksta nieko ištirti. Ir tais atvejais, kai nėra e, užbaigiamos pinigų plovimo bylos, tik tai e, tyriamieji žurnalistai ar informatoriai turi e, E, pasitarnauti informacijos atskleidimui. Žinome, kas vyko su Dafne Karuana Galicija ir Janu Kučiaku, kurie uh, žuvo. Kita mėnesį pažymėsime antrasias Dafnės Karuana Galicijos mirties metinės. Man atrodo, kad jeigu institucijos aktyviau, veiksmingiau kovotų su pinigų plovimu, galbūt Dafne Karuana Galicija vis dar būtų gyva. Taigi aš manau, kad e, atėjo laikas keistis. E, negalima leisti, kad geri, sąžiningi verslininkai besilaikantis taisyklių būtų baudžiami, tuo tarpu korumpuotieji galėtų daryti viską, ką nori, kenkdami Europos piliečiams. Ačiū. Kiitos, edustaja Kaasa. Ačiū, ponė Kaza. Dabar išklausysime ponios Kiničiai pusant vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Kova su pinigų plovimu yra prioritetas ir mes e, pirmiausia jį turime spręsti, jeigu norime kovoti su organizuotais tarptautiniais nusikaltimais ir apsaugoti Europos rinką nuo siaubingų iškraipimų, kurie greuna piliečių pasitikėjimą bankais ir finansinėmis institucijomis. Pastarojo metų pinigų plovimo skandalai bankininkistės sistemoje parodė, kad reikia sukurti priežiūros ir įgyvendinimo sistemas, kurios veikia, kad mes galėtume užkirsti kelią tokiems nusikaltimams, kad galėtume tokius nusikaltelius išaiškinti ir juos nubausti. Reikia bendradarbiavimo, reikia daugiau biudžetinės drausmės. E, visos bankininkisės sektorių prižiūrės institucijos turėtų būti drausmingesnės, tą patį pasakytume ir apie policiją bei teismus. Be to, visos interesuotos pusės turi koordinuoti savo veiksmus per sienas. Pati ES yra sukūrusi galingų teisėkūrinių priemonių. Penktoji e, direktyva kovai su pinigų plovimu, įgyvendinimo direktyva, stengiantis užkirsti kelią dideliems nusikaltimams. Tai yra labai svarbus dokumentai, kurie suderina uh, teisinės sistemas ir neleidžia recidyvinių nusikaltimų. Europos bankininkystės uh, E, administracijos darbas yra prisidėti prie kovos su pinigų plovimu. Tačiau taip pat turime užtikrinti, kad visos tos teisinės priemonės būtų laiku įgyvendintos. Mes turime glaudžiai bendradarbiauti tarp reguliavimo institucijų ir bankininkystės įstaigų, Europos ir nacionalių lygmenių ir aišku taip pat su teisės saugos institucijomis valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū, Geničiai. Toliau Ramonas Trugariu, minutė 30. Thank you, Chair. I was speaking uh, Romanian. Ačiū pirmininkė, rumunų kalbą kalbėsiu. Apie 148 milijardai eurų, taigi vienas procentas ES bendro vidaus produkto e, yra išleidžiama įtartiniems finansiniams veiksmams. Mes suprantame, kad 2017 m. birželio mėnesį buvo patvirtinta e, svarbi direktyva, tačiau valstybės narės jos neperklė ir čia mes radome daug staigmenų. E, daug nevyriausybinio organizacijų, e, ekspertų organizacijos apie tai kalbėjo. Ir dabar pastebėjome, kad 28 valstybės narės nesugebėjo visiškai perkelti, teisingai perkelti ketvirtosios direktyvos. Penktoji direktyva iki 2020 m. sausio pirmos dienos turi būti perkelta. Tik aštuonios valstybės narės kol kas padarė viską, ką reikėjo. Man atrodo, kad atsakymas yra labai paprastas. Reikia reglamento. Jeigu direktyvos perkelimas į nacionalinę teisę nepasiteisina, tada e, priimkime reglamentą. Negalima švaistyti laiko. Reglamentas būtinas, kad mes galėtume sutvarkyti sritį, kur yra nepaprastai svarbi Europos Sąjungai. Mes turime nusityti labai griežtas sankcijas valstybėms narėms, kurios nesilaiko reglamento. Ačiū. Kiitokset edustaja Strugariu ja sitten edu... Dėkojame, ponia Strugariu. Toliau kalbės Ponas Urtasun. Ačiū. Tai didžiulė problema. Mes netenkame milijonų, dešimčių ir šimtų milijonų eurų per pinigų plovimą. Tie pinigai patenka į nusikaltelių rankas. Jau girdėjom ne vieną skandalą, ir Vokietijos bankas, ir kiti bankai buvo įsivėlę į tokius skandalus. Galima tą sąrašą tęsti ir tęsti. Sistema veikia prastai, bankai netaiko visų taisyklių, jie neturi pakankamai personalo, priežiūros tarnybos neturi pakankamai personalo, atlieka nepakankamai daug tyrimų ir atsitiktinių tyrimų. Taigi visą tai matome ir turime daugiau skirti dėmesio, turime drąsiau įgyvendinti ES teisės aktus reikia prižiūrėti, kaip vyksta direktyvų ir ketvirtosios ir penktosios įgyvendinimas. Ir turime atidžiai stebėti trečiasias šalis, kurios yra patekusios į tos pilkuosius sąrašus. Jeigu netais, netaikysime sukurtų taisyklių, tai niekaip negalėsime sulaikyti to turto, kuris buvo uždirbtas iš kriminalinių nusikaltimų ir kriminalinių veiksmų. Visuomet reikalavome žingsnis po žingsnio įgyvendinti Europos agentūros idėją. Ta agentūra būtent ir tirtų tokius nusikaltimus. Ačiū ponia Urtasun, toliau ponas Žuvan, vieną minutę. Ačiū. Įmonės, kurios beveik kasdien susiduria su uh, formalizmu ir pertekliniais reikalavimais kovoje su pinigų plovimu. Bet jos jaučia labai aišku dviveidiškumą. Ir uh, pinigų plovimo rykštės problema yra laisvas kapitalo judėjimas pasaulyje. Priežastis yra ta. Kol pinigų plovimas neegzistuotų, jeigu ne tarpininkautų bankų tinklai, jeigu finansinės įmonės nepas, netarpininkautų. E, mes žinome, kad tai jiems neša finansinį pelną, todėl jos užtikrina pinigų plovimo galimybės. Būtų sunku nepastebėti nevyriausybinio organizacijų fondų vaidmens. Kartais jos slepia pinigų plovimą, finansinių vengimą, prisideda prie e, E, korupcijos įtvirtinimo ir e, pinigų plovime šios institucijos atlieka nepaprastai dramatišką vaidmenį. Todėl šiuo požiūriu mes norėtume paraginti Europos komisiją pervertinti savo veiksmus. Prisiminkime formalumą, atkreipkime dėmesį į formalumą ir matykime, kad trūksta konkrečių rezultatų. Egzistuoja fiskaliniai rojai, kai kurios įmonės pačioje Europos Sąjungoje naudojasi tokiomis galimybėmis. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Kolakušič vieną minutę. Gerbėmieji parlamento nariai, korupcija ir pinigų plovimas yra labai susiję reiškiniai. Didžiausia korupcija ir didžiausias pinigų plovimas šiandien vyksta ne kažkur kitur. Ir šie nusikaltimai dažniausiai būna susiję ne su cigarečių nelegalia priekyba, bet su nekilnojamu turtu. Ir korupciją dabar galime legalizuoti, Kroatijoje netrukus legalizuoti per teisės aktus, nes dabar yra teisės aktas Kroatijoje kuris kalba apie nekilnojamą turtą, didelės vertės nekilnojamą turtą. Ir to turto registracijai pakanka notaro parašo. Daug nežinomų mums asmenų tokiu būdu jau tapo didelių Kroatijos įmonių savininkais ir neaišku, kokiais pinigais už tas įmonės buvo sumokėta. Ačiū. Dėkojame. Toliau kalbės ponas Karas. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Jūsų žodžiai aiškiai rodo, kaip svarbu kalbėti apie tai ir kaip teisinga yra vėl ir vėl pasisakyti už tai, kad Pinigų plovimas ir terorizmas yra susiję dalykai. ES kasmet 110 milijardų eurų yra išplaunama. Dešimt didžiųjų Europos bankų vis dar dalyvauja šiuose procesuose ir nuolat ska, sukelia tokio pabudžio skandalus. Vis dar yra prie, didžiulis prieštaravimas tarp tų įsipareigojimų, kuriuos esame prisėmę, dėl kurių esame susitarę, ir tų reikalavimų įgyvendinimo. Vis dar susidurėme su kontrolės trūkumu, su sankcijų nebuvimu, su personalo priežiūros institucijose trūkumu ir su trūkumu lėšų tai institucijai, kuri turėtų prižiūrėti direktyvos įgyvendinimą. Net ketvirtoji direktyva dar nėra įgyvendinta, nors jau yra parengta penktoji, kuri iki 20 metų sausio jau turėtų būti įgyvendinta vis dar gyvename tokiomis sąlygomis, kad esant tokiems trūkumams ir taip nenuosekliai įgyvendinant tas direktyvas, vis dar yra didžiuliai, didžiulės spragos, per kurias ir plaunami tie pinigai. Mes neturime bendros priežiūros sistemos ir ne, negalime tos sistemos tinkamai kontroliuoti. Taigi atėjo laikas pereiti nuo abstrakčių direktyvų prie konkrečių reglamentų, kurie sustiprintų Europą, kuris, kon, kurie kontroliuotų ir kurie numatytų aiškias sankcijas, aiškius, aiškias datas ir terminus, iki kada kas turi būti padaryta. Tik tada mes būsime įtikinami mūsų piliečiams, kitaip mes tos žaizdos niekada neišgydysim. Tad tik tai tada žinosim, kad padarėme viską, kad užgydytume šitą finansinę žaizdą Europoje. Ačiū. Ten seuraava puhuja on edustaja Nina Jill. Ačiū, ponia. Karas, toliau Nina Jill, pusantros minutės. Germas pir, pir, germa pirmininkė. Per pasaros metus kilo įvairių skandalų. Girdėjome apie išplautus milijardus ir milijonus. Taip, tai nuliūdino žmonės, kuriuoms mes viską atstovaujame. Todėl mes turime prisimti atsakomybę ir taip pat pažiūrėti, kodėlgi atsiranda tokie dalykai. Kodėl dabar nusikaltėliai randa būdų a, nuslėpti grinuosius pinigus nuo mokesčių inspekcijų. Tik vienas pavyzdys, kaip jau girdėjome anksčiau. Danske bankas 200 milijonų eurų per 8 metus išplovė Estijoje. Nepaisant to, kad kai kuriuose valstybėse buvo E, e, stebimi policijos pareigų, tiesiogos pareigūnų e, šie vadovai. Tačiau visą tai įvyko. Ir komisija jau prieš kelias savaitės pasakė, kad, kad ir vis dar tyria šį atvejį. Taip, yra per daug spragų mūsų teisės aktuose, kuris suteikia nusikaltelėms kur, ir tiems, kurie nori apeiti įstatymus įvairių galimybių. Taigi, je, tai, tai, jeigu mes nekovosime su tuo tarp valstybių nusikalstamumu, tai, tai kur mes nueisime? Todėl mes turime ryštingiau veikti, mes turime eiti dar toliau su, to, su tomis priemonėmis, kurias turime. Ir teisės aktai turėtų būti įgyvendinti tinkamai visose valstybėse narėse. Visose valstybėse narėse. Tai komisijai klausimas. Ar jūs, e, ar jūs tyrėte iš esmės tas offshore'inės kompanijas ir jų, ir jų ryšius su ES valstybės narėmis? Ačiū. Žodis, ponai Huk. Iš tikrųjų, labai man didelė garbė po, šešia, po 16 metų, e, kai aš dirbau e, prokuroru Junktinėje karalystėje atvykti į šį parlamentą. Iš esmės e, e, dabar į pinigus galim, galima pasisavinti, iš esmės, per sukčiavimą, galima investuoti tas, tas lėšas, sakykime, į, į prekybą žmonėmis, perkant e, ginklus ir dėl to žmonės ir gali žūti. Ga, galima, žinoma, tos pinigus panaudoti perkant, pavyzdžiui, į nekilnojamą turtą, brangius automobilius, investuojant į išsilavinimą. Uh, Mano valstybėje manoma, kad kiekvienais metais išplaunama apie 100 milijardų svarų. Todėl 25, 25 organizacijos atsako už e, kovos su pinigų plovimo kontrolę, tačiau niekas iš esmės tinkamai nekovoja su tuo. E, e, ir, taigi, ir iš esmės šie nusikalstamo pasaulio tinklo siūlai veda į, į, į kitus žemynus, į Afriką, į Ameriką. Todėl, todėl turėtų būti už, uh, užmesgami ryšiai su kitomis institucijomis ir tarnybomis. Uh, ne, nes dabar daugelis galvoja, kad pinigų plovimas tai yra netokie svarbus nusikaltimai. Reikia kreipti dėmesį į svarbesnius. Ačiū, ponia Hukai. Žodis tikimas ponui Peksa. Pusantros minutės. Kalbėsiu čekiškai. Gerima ponė pirmininkė, mėly kolegos. Kovoti su pinigų plovimu. A, tai reiškia kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Tai yra labai svarbu ypač žmonėms, kad jie, kuris nori, kad būtų užtikrintas skaidrumas finansų sektoriuje. Ir manau, kad a, tai tos problemos neišsprendžia penktoji e, pinigų plovimo direktyva, nes ketvirtoji dar net nėra įgyvendinta. Ir e, tikrai nusivilia, nusivilia žmonės, kurie mano, kad komisija gali įgyvendinti teisę. Mes negalime nuvilti žmonių. Žinoma, tas registras yra tikrai gerai. Tačiau mums, e, mums reikia užtikrinti veiksmingą visuomeninę kontrolę. Čekijoje mes konstatavome, kad mums reikia ir patikos fonduose užtikrinti patikimumą. Taigi būtent, kad visi galėtų pažiūrėti į tuos registrus, iš kur, kokios kilmės yra lėšos, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Ačiū, padė Vekšė. Panas Radevas, vieną minutę. Ačiū, Pane pirmininkė, gerbiami kolegos, šią rezoliuciją mes raginame valstybės narės veiksmingai įgyvendinti kovos e, su pinigų plojimu direktyvas. Aš pirmiausia kalbu apie ketvirtą ir penktą direktyvas. Mes turime daug argumentų būti kritiški, nes daug valstybių narių neperkelia šių šių direktyvų, tai pirmiausia kalbu apie ketvirtąją direktyvą, o ką jau kalbėti apie penktąją. Taigi, iš esmės e, labai svarbu užkirsti terorizmo finansavimą, nes taip mes užkirsime kelią jų išpoliams ES. O tam reikia pirmiausia teisinės sistemos, kuriame būtų kovojama su, su uh, pinigų plovimu. O dabar situacija toli gražu ne ideali. Todėl mums reikia parengti bendrą europinį požiūrį, kad galėtume e, suderinti ir padinti savo pastangas kovojant su pinigų plovimu. ES turėtų, turėtų įstengti kovoti su e, terorizmo finansavimu ir pinigų planavimu. Pirmiausia, užtinkrinama autonomišką ir veiksmingą sistemą. Pirmiausia, susikurdama savo juodosius sąrašus. Kiitos, edustaja Radev. Dėkojame, pana Radev. Toliau kalbės gerbiamas Fubizam. Vieną minutę. Dėkoju. 2007-2015 metais Danijos Danske Bank turėjo Estijoje tokį skyrių, kuris išplovė virš 200 milijonų eurų. Ir estai daugybę kartų įspėjo Danijos institucijas dėl to, bet Danija nieko nedarė. Ir tik tai balandžio mėnesį buvo pateikta ataskaita, komisijos ataskaita, kur buvo pasakyti, kad Danijos vyriausybė nieko blogo nepadarė ir nesuklydo, nekreipdama dėmesio į tai. Man tai atrodo, kad jis suklydo ir net labai. Problema yra tai, kad valstybės narės ir tos kontrolės institucijos Europos Sąjungoje, jie visi sėdi vienam laive ir ten yra akivaizdus interesų konfliktas. Todėl reikia kažką daryti. Ką siūlo komisija? Kaip reikia reformuoti Europos bankų priežiūros agentūros veikimą, kad, būtų, kad ji būtų įgali kažką padaryti? Dėkojam. Toliau kolega Kovarik, pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė, komisarė. Visiškai aišku, kad kova su pinigų plovimu yra politikos klausimas ir tai yra tarp valstybinis klausimas. Fragmentacija, nepakankama priežiūra ir šio, tai šios problemos ir vis sunkėja ir taip finansuojamas terorizmas ir mes turim kažkaip rasti išeitį, kaip taikyti ES taisyklės vieningai Penktoji direktyva numato daugybę naujų priemonių, kurios turėtų išspręsti trūkumus. Labai svarbu, kad šita direktyva būtų perkelta į valstybių narių teisyną bendradarbiaujant, ypač bendradarbiaujant tose sritise, kurios yra kritinės, o tai yra nesikeitimas informacija tiek priežiūros institucijų lygmenių, tiek ir finansinių institucijų lygmenių. Keitimasis informacija yra svarbiausias dalykas ir reikia geriau naudotis naujosiomis technologijomis šioje srityje. Geriau susiję, susiję duomenų bankus mes geriau prieidami prie duomenų mes tikrai palengvinsime tarp valstybinį bendradarbiavimą, o tai yra esminis dalykas. Atsiranda ir naujų iššūkių, nes nu, vartojamos kriptovaliutos ir mes turime kontroliuoti ir šios procesus. Reikia prisimti atsakomybę ir veikti drauge, kad galėtume kovoti su šiais įsisenėjusią pinigų plovimo problema. Ačiū. Dėkojame, ponui Kovarik. Toliau. Paskutinė kalbėtoja, ponia Toms. Ačiū Jums už žodį. Labai gerai, kad yra efektyvūs teisės aktai Bet šiuo atveju tai neveikia, nes yra žmonių, kurie nori tos teisės aktus pažeidinėti. Tie, kurie turi pinigų, turi pakankamai teisininkų apginti savo interesus, kaip apeiti, kurie teisininkų, kurie gali patarti, kaip apeiti teisės aktus. Tie žmonės, jiems nebaisus mūsų teisės aktai. Ta parodė ir Panamos skandalas matyti, kiek milijardų, milijardas eurų buvo išplautas per kelis šimtus įvairių finansinių transakcijų. Ir galiausiai visi tą žino, bet nieko nevyksta. Yra kompanijų, kurios, pavyzdžiui, dabar ties, turi tiesioginių ryšių su Liublianos meru. Ir jau yra žinoma, kad išplauta 29 milijonai eurų Tie pinigai nukeliavo į Maltą, paskui per kažkokias offshore'inės kompanijas, dar kur nors kitur ir nieko nevyksta. Mes turim taisyklės, turime teisinę bazę, teisės aktus, bet neveikia pati sistema ir nėra žmonių, kurie būtų pajėgus tirti tokius nusikaltimus ir persekioti tuos, kurie juos daro. Ką dar, ką gali padaryti komisija, kad nevyktų tokie dalykai. Ar mes neturim pakankamai galių, ar komisija negalėtų turėti tų galių, kai neveikia nacionalinės priežiūros institucijos. Ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra, sako pirmininkė, du asmenys paprašė žodžio ir pirmasis kalbės ponas Lopes Aguilar, Libe komiteto pirmininkas. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamoji taryba ir komisarė Jūrova. Kova su pinigų plovimu Europoje yra labai svarbi, ne vien dėl ekonominių priežasčių. Mums reikia baudžiamosios teisės instrumento, kuris užkirstų kelią finansuoti terorizmą per pinigų plovimą. Aš dalyvavau tyriamajame komitete, kuris e, dal, tyrė Panamo skandalą. Ką galiu pasakyti? Svarbiausia, kad būtų daugiau skaidrumo ir keitimosi informacija. Jeigu finansų priežiūros institucijos nebendradarbiaus, nieko nebus. Bet to reikia įtraukti į šios procesus ir trečiasias šalis. Be to reikia stengtis vengti korupcijos ir kovoti su jo valstybėse narėse be jokios abejonės svarbu ir taikyti teisės aktus. Mes galim tada net nediskutuoti, jeigu valstybės narės neketina įgyvendinti tų teisės aktų, kurie yra priimti, bet juos reikia įgyvendinti dar ir teisingai ir per nustatytą laiką. Ir tada reikia taikyti teisės pažeidimo procedūras tom šalims, kurios neįgyvendino nuostatų laiku. Dėkojame ponui Lopes Agilar, o paskutinis kalbės ponas Marek Belka. be mikrofono. Various money laundering bankų sektoriuje jau buvo daug pinigų plovimo skandalų. Danske bankas, Vokietijos bankas, Deutsche Bank, Pilatus, ABLF, LV ir visi kiti bankai Jie šokira, šokiravo mus visus ir atskleidė daug mūsų bendradarbiavimo silpnųjų vietų. Prisiminkime, kad Junktinių Amerikų, Junktinių Amerikos valstijų institucijos turėjo pabaksnauti pirštų į mūsų silpnasias vietas tuo metu. Kokios yra problemos? Problemos yra tos, kad mes nesikeičiam informaciją, atitinkamos institucijos to nedaro, valstybės narės netaiko uh, tų nuostatų, kurios pačios yra prieimusios ir nebendradarbiauja šioje srityje. Bet to kai kurie bankai nesilaiko ES teisės aktų. Kaip jau buvo minėta, Europe, Europolas yra nustatęs, kad maždaug pusė, maždaug vienas procentas visų čia pas mus kursuojančių lėšų yra kažkaip susijęs su e, pinigų plovimu ir mūsų kapitalo rinka jau yra ir taip fragmentuota ir ji fragmentuojama dar labiau. Dabar jau kamuolys pateko į tarybos rankas ir taryba turi pradėti įgyvendinti teisės aktus, nes kad ir kiek mes jų bepriimtume, jeigu valstybės narės nebendradarbiaus, tai nieko ir nebus. Ačiū. Dėkojame, ponė Belka. O dabar kalbo. Diskusijos pabaigoje suteikiu žodį komisariai Jūrovai. Ačiū gerbėjimą pirmininkę, gerbėjimą parlamentarai. Man atrodo, kad ši diskusija aiškiai parodė, jog ši tema išliks ir šios kadencijos prioritetinė tema. Norėčiau pagirti visus jūs, kurie išgyvenote e, pinigų, kovos su pinigų plovimu veiksmų sagą. Dabar tas e, etapas baigėsi, mes padarėme daug naudingų sprendimų ir priimdami teisės aktus ir sutvirtindami stebėjimo uh, sistemą ir reikalaudami gyventinimo, bet jokių būdų nesakyčiau, kad padėtis tobula ir nieko nebėra tobulintino. Tai išliks šios kadencijos, šios komisijos ir šio parlamento prioritetas ir mes turėsim imtis tolesnių veiksmų. Sutinku, kad mes turėtume ir galėtume sukurti reglamentą, kuris netrukdys valstybėms narėms E, suvokti, kodėl yra reikalingi nauji teisės aktai e, kovai su pinigų plovimu. Kalbėdami apie pinigų plovimą, mes kalbame apie sunkius organizuotus nusikaltimus, apie žmonės, kurie tos nusikaltimus organizuoja. Bet taip pat mes kalbame apie pasitikėjimą žmonėmis, kad jie tikėtų, kad mes kažką darome kartu ir kad galų galę mes pasieksime rezultato. Mes norime geros, sveikos finansų sistemos Europoje. Tai yra labai svarbus Europos klėsėjimo elementas. Mes turime išskirti rizikos veiksnius ir bandyti su jais kovoti veikiančiomis taisyklėmis. Tiems iš jūsų, kurie sakė, kad ši sistema yra silpniausia grandinėje E, galiu tik pasakyti, kad taip, visos valstybės narės turi tą problemą labai rimtai vertinti. Aš girdėjau čia sakant, kad su valstybėmis narėmis reikėtų daugiau tartis. Na, visi turėtų būti vienodai motivuoti, kad įstatymai būtų gyvendinti. Tai yra valstybėms narėms tenkantis pagrindinis uždavinys. Tačiau turime ir vadinamosios negatyviosios motivacijos. Prasidėjo uh, direktyvų neįgyvendimo pažeidimų procedūra. Galiu papasakoti, ką mes kaip tik dabar darome dėl ketvirtosios direktyvos kovai su pinigų plovimu. Peržiūros procesas leido pradėti pažeidimo procedūrą su visomis valstybėmis narėmis, visomis. Ir kai tik šiuo metu uh, bylos uždarytos tik penkioms valstybėms narėms, o uh, visų kitų valstybių narių atžvilgių Europos komisija paskelbė formalų įspėjimą, kuris dabar yra nagrinėjamas dėl penktosios direktyvos. E, jos perkelimas numatytas kitų metų sausio mėnesiui. Iki šiol jau esame gavę tris pranešimus, kad valstybės narės perkelė visiškai šį teisės aktą, kitos penkios informavo apie tam tikras priemonės susijusios su perkelimu. Visais kitais atvejais, aišku, mes padėtį stebime ir labai greitai po to, kai bus, kai priartės įgyvendimo data, imsimės veiksmų. Aš jau jums sakiau, kad mano nuomonė reglamentas bus reikalingas. Aš iš šio sektoriaus pasitraukiu, manau, kad bus įmamasi priemonių ir tai yra tik mano asmenė nuomonė, penkerius metus atidirbu šią temą kodėl mes priemėme ketvirtą ir penktą direktyvas. Penktoji direktyva buvo patvirtinta mano e, kadencijos metu. Tai buvo labai e, greita reakcija į Panamos skandalą ir į teroristinius išpolius, kurie, kurių nuspėti buvo nelengva ir anksti jos išaiškinti buvo nelengva, bet buvo anonimiškų išmokų, reikėjo tai reaguoti, anoniminių mokėjimų. Uh, Taip pat mes turėjome aiškių reikalavimų dėl pelningos nusavybės skaidrumo. Kolakušek ir Peksa apie tai kalbėjo, aš asmeniškai labai norėjau, kad mes pelningą, pelningų savininkų registrą išskaidrintume, išviešintume nebandydami atskirti, kas turi teisėtų interesų, kas neturi teisėtų interesų, skaitant ir žurnalistus. Taip ir bus. Bus paskelbti vieši registrai apie pasikeimo fondus. Čia padėtis buvo sudėtingesnė, nes kai kuriuose pasikeimo fonduose yra privačių lėšų Todėl mes e, daugiausia dėmesio skiriame komerciniams patikos fondams, bet aš manau, kad ir e, kitų patikos fondų atveju mums pavyks surinkti informaciją apie savininkus. Kokie bus tolesni žingsniai į priekį? Visapusiškas finansų žvalgybos dalinių bendradarbiavimo reglamento įgyvendinimas. Ponas Radėvas išėjo, aš norėjau jam padėkoti už įdėtas pastangas, nes jis rengė šį pranešimą, e, pranešimą dėl šio teisės akto. Jūs galite perduoti jam mano linkėjimus. Buvo nelengva bendradarbiauti su valstybėmis narėmis kad finansiniai žvalgybos padaliniai bendradarbiautų ir keistųsi informaciją su teisėtvarkos institucijomis valstybės viduje. Dar sunkesnis darbas buvo įtikinti juos keistis informaciją per sienas. Taigi tie iš jūsų, kurie kalbate apie bendradarbiavimo per sieną silpnumą, uh, Neklystate, mes naujojų teisės aktų stengiamės padėti pagerinti, bet darbas buvo labai lengvas ir mes tik siekiame kompromisu. Aš viliuosi, kad per jūsų kadenciją pažangos bus pasiekta. Vieno bendro ES biuro įkūrimas, kad galėtume geriau stebėti padėtį. Mes tikėjomės, kad Europos bankininkystės administracija turės daugiau kompetencijų, teisės aktuose tai buvo numatyta, turėtume kalbėti apie geresnį duomenų rinkimą ir apie galimybę veikti kai atrodo, kad valstybės narės nesugeba to padaryti. Danska Estijos bankė, tarp kitko, tai buvo ir aš vis dar negaliu įsivaizduoti, kaip taip gali būti, kaip penkerius ar septynerius metus e, nebuvo galima pastebėti pinigų plovimą iki 200 milijardų eurų. Aš pastebėjau, kad e, buvo daug kas pražiopsuota, tyrimas dabar vyksta. Ir mes jau žinome, kas čia toje sistemoje nesuveikė. Danija tuo tarpu pakeitė teisės aktus. Taigi reaguojame, tačiau aš sutinku, kad reikia vieno tvirto ES instituto, kuris stebėtų e, veiksmus ir praktiką. Pone Toms pateikė klausimą. Mes e, klausė, kas ES imsis veiksmų, jeigu valstybės narės nesugebės veikti baudžiamosios teisės rytyje. Europos prosokoto e, prokuroras pradės savo darbą kitų metų lapkričio mėnesį. Tai bus ta institucija, kuri turės specialių finansinių nusikaltimų prokurorų. Verta pagalvoti, ar Europos e, prokuratura negalėtų būti ta institucija, kuri perimtų bylas, kurių valstybės narės nesugeba išnagrinėti. Aš žinau, kad aš jau per ilgai kalbu, bet klausimų buvo labai daug. Todėl, užbaigdama, ponas Kaza kalbėjo informatorius, direktyva dėl informatorių yra rengiama ir aš tikiuosi, kad jie atneš naudos. Labai ačiū už kantrybę. Aš jaučiau įsipareigojusi atsakyti visus jūsų klausimus ir komentarus, nes tai yra prioritetinė tema, kuri turi būti E, gerai valdoma ES politikų lygmenių ir per kitą šią kadenciją taip pat. Labai ačiū. Um, um, ačiū komisijos narė. Labai malonu matyti, kad jūs visuomet esate pasirengusi atsakyti visų parlamentarų klausimus. Ne visi komisijos nariai tą daro. Labai ačiū už jūsų entuzijazmą ir dalyvavimas sprendžiant, diskutuojant šią labai svarbę temą. O dabar aš norėčiau pakviesti ministrę Tupurainen tarybos vardu pasisakyti. Aš žinau, ministrė, kad jūsų diena šiandien nepaprastai ilga. Labai ačiū, kad vis dar esate čia su mumis. Ponios ir ponai, ačiū už šias diskusijas. Iš tiesų tai buvo tikrai vertingas indėlis į mūsų diskusijas ir taip pat komisija įnešė savo indėlį. Ir labai gerai, kad tai ir labai džiaugiuosi, kad komisijos atstovai atvyksta pas mus. Pirmiausia, aš buvau paklausta apie veiksmus. Kągi, im, kogi imsis taryba, kovodama su pinigų plojimu, atsižvelgiant į nesnus skandalus mūsų bankuose, žinau, tai yra problema. Mes turime išnagrinėti iki pat šaknų šią problemą ir padaryti išvadas, nes dabar mūsų priemonės yra nepakankamos. Mes Mes pirmiausia pradedame ty tyrimą dėl pinigų plovimo ES šalių bankuose. Tai yra iki spalio mėnesio truks šitas tyrimas ir gruodžio mėnesį šiais metais pateiksime išvadas. Ir imsimės tada veiksmų. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir užtikrinti, kad pirmininkaujantis šalis tikrai į prioritetinių E, veiksmų sąrašą pačioje aukščiausioje vietoje iškelia kovą su pinigų plovimu. Ir e, šis signalas aiškus ir akivaizdus. E, kova turi būti su pinigų plovimu dar ryštingesnė, dar daugiau turi būti imtasi ir visos frakcijos turi remti šią kovą. Aš asmeniškai galiu pažadėti, kad perduosiu savo kad perduosiu šią žinią savo kolegai, finansų ministrui. Tai būtent